Perėsime prie trumpo kito pranešimo, kur kalbėsime, dėl, kur kalbėsime apie tvarios bendros ir verslo aviacijos ateities darbo tvarkę. Até à data, o setor da aviação geral e de negócios não tinha sido abordado especificamente a nível. Dėkoju, ponė pirmininkė. Civilinė aviacija Europoje nebuvo pakankamai aptarta. Ir labai svarbu, kad pirmas iki Europos komisija ir parlamentas dabar ėmė skirti dėmesį bendrai aviacijai bei verslo aviacijai. Ir vien tik tais verslo kelionių srityje e, ypač išaugo orlaivių skaičius. Ir per ateinančius 10 metų šis skaičius viršis 3500. Ir čia yra didelė apyvarta padaroma. Taip pat yra sukurta ir daugybė darbo vietų. Tai reiškia, jog bendrojosios aviacijos srityje yra naudojama 30-50 tūkstančių orlaivių ir skaičiai čia ypač auga labai greitai. Aš manau, kad čia reikia skirti dėmesį šiai sričiai, nes bendrosios aviacijos dėka yra padidinamas judumas, pagerėja sąsas tarp regionų. Taip pat tą bendrąją aviaciją galima panaudoti kovai su gaisrai, taip pat gelbimo tikslais, kartografijos tikslais ir taip toliau. Todėl e, šioje srityje išaugo ir Europos pramonės svarba. Na ir Europos pramonės sektorius čia augo 60 procentų ir turime paremti šią pramonę. Komisijos indėlis yra svarbus. Reikia didinti šios sektorius konkurencingumą, nustatant svarbiausias temas. Svarbu atlikti duomenų rinkimą, analizę, po to viską pateikti pol asmenims primančiams politinius sprendimus tam, kad geriau suprastume šį sektorių ir galėtume geriau reglamentuoti bendrą aviaciją bei verslo aviaciją. Dabar pakalbėkime apie proporcingumą. Na, reikia suvokti, ar tos E, taisyklės, kurios galioja komercinė aviacijai, ar jos yra tinkamos ir mažiems orlaiviams, kurie dažnai turi tik tais vieną motorą. Ir mes pritarėme komisijai dėl to, kad reikia vadovautis proporcingumo principu, pavyzdžiui, kuriant ir gyvendinant taisyklės. Aš turiu galvoje tam tikras taisyklės galiojančias aviacijos rytis, kurias patvirtino EASA ir jos galioja orlaiviams nenaudojamiems konkurencijos komerciniams tikslams. Taip pasakytina ir apie saugos normas šią srityje. Kitas svarbus dalykas yra prieiga prie oro uostų ir oro erdvės. Na ir dažnai mažiems orlaiviams sunku turėti prieigą prie didžiųjų oro uostų. Jiems didėja problemų ir dėl prieigos prie regioninių oro uostų. Todėl svarbu didinti egzistuojančius pajėgumus ir E, investuoti į mažus ir vidinio dydžio oro uostus tam, kad būtų pagerintas oro transportas ir susiekimas tarp Europos miestų. Nuo galvojant apie oro transporto pajėgumus, tai reikia e, čia pasinaudoti Cezar galimybėmis. Svarbu, kad būtų laikomasi saugos taisyklių. Na ir galiausiai aplinkosauga ir tvari raida šioje srityje. Mažų orlaivių išmetimai ir CO2 yra mažesni nei didžiųjų orlaivių, tačiau vis dėlto reikia atlikti tyrimus, kaip galima būtų sumažinti šiuos CO2, pasinaudodami ir Cezar galimybės mis. Ir pabaigai, ponė pirmininkė, ponė komisarė, norėčiau išreikšti norą, kad šio pranešimo dėka galėsime geriau formuoti europinę veiklą šioje srityje. Šis pranešimas buvo parengtas aplinkosaugos komitete ir raginame komisiją 2009 metais informuoti apie šioje srityje padarytą pažangą ir tikiuosi, kad dauguma parlamentarų parems šį pranešimą. Uh, Komisija sveikina šį pranešimą, dėkoja pranešėjui ir komiteto nariams už puikų darbą. 2008 m. sausio mėnesį komisija pirmą kartą paskelbė komunikatą dėl bendrosios ir verslo aviacijos. Po to sekė balandžio mėnesį labai teigiama tarybos išvada ir dabar yra parengtas parlamento pranešimas. Žinau, kad bendroji verslo aviacija yra labai svarbus Europos aeronautikos industrijos dalis, jos vertė yra 2,3 milijardo eurų. Iš šis sektorius jį yra daug investuojama, jis yra augantis. Bendraje ir verslo E, aviacijos sektorius sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Šis sektorius labai įvairialypis, todėl taikomos priemonės turi atsižvelgti į specifinius sektoriaus poreikius ir <clears throat> todėl proporcingumo principo taikymas yra teisingai pabrėžiamas parlamento pranešime. Į tris rytis mes turime kreipti dėmesį ateityje. Tai yra bendrų saugumo standartų kūrimas aviacijos srityje nekomercinės aviacijos įtraukimas į e, e, naujos kartos aviacijos e, sistemą ir ekologinius aspektus komisija siūlo naują taisyklių rinkinį, kuris padėtų stiprinti saugumą nekomercinės aviacijos sektoriuje ir Taip pat mes siekime ne tik užtikrinti e, deramą saugumo e, lygį, tačiau ir e, nenorime užkrauti papildomos naštos aviacijos įmonėms. Mes siekime sukurti tokią sistemą, kuri atsižvelgtų į tai, kad yra būtina įgyvendinti bendros uh, europinės oro erdvės ir Cezar programas. Taip pat noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į technologinę pažangą arba nepaisant technologinės pažangos, aviacijos sektorius daro neigiamą įtaką aplinkai, todėl reikia šią neigiamą įtaką sumažinti ir komisija todėl tikisi atitinkamo tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu šioje srityje, atsižvelgiant parlamento parengtą pranešimą ir e, atitinkamą informaciją teiks toliau. Ačiū, balsuojame bus rytoj ir pagal mūsų darbo tvarkę dabar svarstysime ponas Zaborskos pranešimą apie e, diskriminacijos dėl lyties draudimo ir kaltų solidarumą. Ja bych hneď v úvode som srdečne poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu. Pone pirmininkė.